vakar dienos protokolas jau yra paruoštas. Ar turite kokių komentarų dėl vakar dienos protokolo? Nematau norinčių pasisakyti. Taigi, laikome, kad protokolas patvirtintas. Pagal darbo tvarkė dabar turime klaus, klausimų komisijos pirmininkui valandą kai jūs žinote, pagal kokias taisyklės vyksta šios diskusijos. Konkrečios temos pirmam pusvalandį.